Mes chers collègues, un peu de silence. La séance est ouverte. Siūlau pradėti posė, mūsų posėdį, kolegos. Jūs matėte darbo atvarkės projektą, jei nebus jokių pastabų, tuomet jis bus laikomas patvirtintų. Mūsų darbo atvarkėje šiandien yra vienintelis klausimas. Mes turime balsuoti dėl mūsų komiteto parengto pranešimo. Taigi tai bus mūsų paskutinis pausidis. O po to mes galėsime neformaliai pasidžiaugti tuo, kad baigėme darbą. Aš norėčiau taip pat pirmiausia jūsų paklausti, ar jūs visi atsinešite balsavimo korteles, nes e, svarbu būtų užtikrinti, kad e, nebūtų jokių technikos trikdžių tam, kad galėtume visi sklandžiai balsuoti. Pone pirmininkė, pagal apibrėžimą visuomet balsuojant e, paaiškės, kad yra per daug EPP frakcijos narių balsuojančių. Gal aš galėčiau pasirinkti, ta, kuriam leisti, kuriam ne, nes kai kurie man patinka labiau nei kiti. Na, žaliųjų frakcijos pirmininkui nebuvo suteiktas žodis. Šis posėdis yra viešai transliuojamas internetu, kaip ir visi ankstesni komiteto posėdžiai. Prieš pradedant balsuoti, aš norėčiau, pat, kad mes patvirtintume gegužė 24 dienos posėdžio protokolą. Ir po to raštu galėsime patvirtinti šio paskutinio posėdžio protokolą. Dabar balsavimai. Mes patikrinsime pirmiausia, ar viskas veikia gerai. Taigi prašau dabar įdėti balsavimo kortelę ir paspausti mygtuką. Tos spalvos, kuri jums labiausiai patinka. Ai, ai, ai, ai, ai, Peter, voilà. Peter. Et donc, est-ce qu'un assistant du groupe socialiste... Gal socialistų frakcijos e, padėjėjas galėtų nubėgti greitai į de, jūsų kabinetą ir surasti jūsų kortelę? Ekonomikos reikalų komitete palikote ją. Gal kas nors galėtų tenai nubėgti greitai ir ją atnešti? 39. Gerai, be Piterio. Visi turite balsavimo korteles? Kiek EPP narių yra? Pakankamai. E, įskaitant ir mane, ar ne? Gerai, taigi aš turiu balsuoti. Kai balsuosiu kaip EPP frakcijos narys, o ne komiteto pirmininkas. Mano rankos yra surištos šiuo klausimu. Uh, Taigi, aš norėčiau pasveikinti du mūsų pranešėjus, šešėlinius pranešėjus ir sekretoriato darbuotojus, kurie tikrai labai šauniai padirbėjo. Ir dabar mes perėsime prie balsavimo. 164 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmesta. 165 pakeitimas, mano pakeitimas buvo atsimtas. 166 analys Dodds, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. Toliau 167 pakeitimas, kas už, Filip Lamberį pateikė, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame dabar uh, elektroniniu būdu dėl 167 pakeitimo. Balsuojame. Dabar balsavimas baigtas. 23 balsavo už, 14 plus 1 prieš. Niekas nesusilaikė, taigi šis pakeitimas yra patvirtintas. Toliau, 168-asis Filip Lambert, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus, nes panašu, kad kitaip balsavimai nei e, dėl ankstesnio e, pakeitimo. Balsavimas baigtas. 21 balsavo už, plus 1, 22, 17 prieš, 1 susilaikė. Toliau. 171. Kas už? Filip Lambert pateikė, kas prieš. Vėlgi nėra aišku. Taigi balsuojame elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. 40 žmonių turėtų balsuoti. Balsuokite, balsuokite. Vienu apie balsų yra per daug, taigi aš asimu savo kortelę. 39 dabar, gerai, dabar pasamės baigtas. 19 už. Plius vienas balsas už. Taigi 20 balsavo už, 20 prieš. Atmesta. 170. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau. Pirmasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 175. Filip Lambert pakeitimas, jis tai yra papildymas, kas už, kas prieš, susilaikė, Pasitikrinkime, man atrodo, kad atmesta, bet balsuokime. Balsuojame. Taip, aš pas nebalsuosiu. Gerai, balsavimas baigtas. 21 už, 19 prieš. Patvirtinta. Toliau. Visi kiti įeina į kompromisą, tie, kurie tame puslapyje yra. 169 pakeitimas. Pranešėjas prieš. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pasitikrinkime. Aš nebalsuosiu. Gerai, balsuojame. Balsuokite, balsuokite dabar, balsuokite, balsuokite, balsuokite, balsuokite. Laukime dar. Dabar balsavimas baigtas. 23 už. Iš tikrųjų 24 už, 17 prieš. Patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Nors didelė balsų persvara. 164. Pranešėjas prieš. Ne, atsiprašau, jis atkrenta. 251. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pat, patikrinkime. Tikriname. Balsuokite, balsuokite, balsuokite. Balsuokite, balsuokite, laukiame dar. Balsuokite. A. Dabar baigiame balsavimą. 17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 Dabar periname prie 200 pakeitimo Danuter Hubner. Pakeitimas papildymas iš tikrųjų. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau. 215 pakeitimas. Non, non, non, enfin, je crois que c'était clair. Hein. Na, man atrodo, kad viskas buvo aišku. Toliau, 215 irgi trečio kompromiso papildymas. Non, euh, d'après euh, le secrétariat, le 215. 215 neatkrenta. Sekretariatas man taip pasakė, nebent pranešėjas nu, norėtų jas. Taigi kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Mm. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Taigi 215 pakeitimas. Balsuojame. Balsuokite, balsuokite, balsuokite, balsuokite, balsuokite. Dar 37, dabar 38, dabar pabūskite. Gerai, 40 dabar, dabar 20, 20. Atmesta. Du uh, Marko atmetėm. Toliau, ketvirtasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau, penktasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 219 atkrenta, toliau 216. Filip Lambert. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Pasitikrinkime gerai, bals, tikriname, balsuojame dabar, pradedame balsuoti, balsuokite, balsuokite, balsuokite, balsuokite, balsuokite, taip, taip, taip, balsuokite. Pone pirmininkė, Prancūzijos futbolo ekipa šiandien žai, šį vakarą žaidžia, ar kada nors vėliau, jūs jau ruošiatės tam, ar ne? Gerai, 20 už 19 prieš negerai tikrai pamačiau. Gerai, tai sveikinu Jūs, atsiprašau beje. Taigi patvirtinta. Toliau, 217. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 218. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 220. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Man buvo pasakyta, kad 234 pakeitimas yra suderinamas su tuo, dėl ko mes balsavome ir kad, kad tai yra papildymas. Nebent pranešėjai man pasakys, kad yra kitaip. Taigi kas už 234? Mes dar nebalsavome dėl septintojo kompromiso. Atsiprašau, atsiprašau, atsiprašau. Gerai. Gerai. Septintasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Taigi, toliau. 234, dėl kurio galime balsuoti. Tai kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Balsuojame.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 Gerai. Trečioji dalis pirmiausia. Wrongful o. Tokie žodžiai, o aš tikrai čia buvau wrong. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau. Žodžių pateiktas pakeitimas. EPP frakcijos. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime. Tai iš pradžių nulis, balsuokite, balsuokite, balsuokite, 40, 41, matau, gerai balsavimas baigtas, 19 už, 21 prieš, atmesta. Toliau, 237 pakeitimas, Danutos Hubner. Galime dėl jo balsuoti, nes jis, tai, tas pakeitimas papildo aštuntąjį pakeitimą, kompromisą, kurį ką tik patvirtiname. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Balsuokite, balsuokite, balsuokite. 39. Matot, veikia mano taktika. Greičiau balsuojate. 17 už 23 prieš, vienas susilaikė, atmesta. Toliau periname prie devintojo kompromiso. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 249 pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. Balsuokite, balsuokite, balsuokite, galima dar balsuoti, dabar balsavimas baigtas, 20 už 19 prieš 2 susilaikė. Patvirtinta. 250. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? ta pačia balsų dauguma patvirtinta. 253 atkrito, toliau 253 kas už, kas prieš, kas susilaikė, patikrinkime. Pasitikrinkime, balsuojame dabar elektroniniu būdu dėl 253 pakeitimo, balsuojame, balsuokite, balsuokite, balsuokite, 42, 23, 16 prieš 3 susilaikė, patvirtinta. 254 kas už Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 255 korą patikė. Kas už? Kas už korą? Kas prieš? Dauguma prieš atmesta. 256 Katalin pateikė šį pakeitimą. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Taigi dabar periname prie dešimtojo kompromiso. Teisingai, dešimtasis kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Nors kitą balsų persvarą. 288 atkrenta 274 Hunar Hakmark. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 11 kompromisas, pirma dalis, kas už, prieš. Pirvanš prieš. Gerai. Uh, e ranka pakelta, tačiau sako ne, tačiau burna sako taip. E, patvirtina. Antra dalis, kas už, prieš, susilaiko. Patikrinime, man atrodo, patvirtinta, bet ne, ne ta pati dauguma. Varsuojame dabar. 31, 42. Baigiame. 25 už, 16 prieš, vienas susilaiko, patvirtina trečioji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Taip. Čia ketvirta dalis, ketvirta dalis. Wrongful žodis. Kas už žodį wrongful? Kas prieš? Susilaiko neaišku. Balsuojame elektroniškai. Balsuojame, balsuojame. 41, 42, baigiame. 27 už, 14 prieš, vienas susilaikė, patvirtinta. Patvirtiname 11 kompromisą ir papildomai 284. Kas už? Prieš? Labai neaišku. Patikrinsime, balsuojame. Baigiame. 21-21 atmestas. Danuta Pesta. Toliau. 279. Dar vienas papildymas. Filip Lamberts. Kas už? Prieš. Susilaiko. Susilaiko Manau, kad atmesta, tačiau patikrinkime dėl tos politinės simetrijos. Balsuojame. 42, viskas. 20 už, 21 prieš, vienas susilaikė, atmesta. Tai reiškia, kad dabar 287. Fernandes ir Hauregiai. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 12 kompromisas, pirma dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Antra dalis, kas už, prieš susilaiko patvirtinta. Taip pat galime perėti prie 13 kompromiso vienu bloku. Kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 309. Filip Lamevits. Kas už? Prieš. Susilaiko, patikrinsime, balsuojame. Balsuokite, balsuokite. 42, viskas. 21 už, 20 prieš. Patvirtintas vieno balso persvara. 310 poltang. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 14 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Toliau papildomai prie kompromiso Filip Lamberas 315 už, prieš, dar vieną kartą neaišku, man atrodo, neigiamas balsavimas, bet patikrinkime. Balsuojame greitai. 42 viskas. 21 už, 20 prieš, 1 susilaiko. Patvirtintas. 15 kompromisas. 3 dalis. Atsiprašau, čia aš žiūriu 16, atsiprašau. Turiu regėjimo problemų šiandien. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 16 dabar, 3 dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis Banding Union už, prieš, atsar susilaiko patvirtinta. Trečioji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Balsuojame dėl trečiosios 16 kompromiso dalies. Vienu žaliuoju per daug. Ehm, čia keista, ar ne? Kas čia yra? Kas čia? Mes neseniai gal ką nors įdarbiname ar čia kompiuterio, ta dirbtinės intelektas, ką nors daro. Žaliųjų viena kortelė per daug. Kažkas, kažkieno asmenybė susidaino turbūt. Įdomu. E, Burna sako taip, ranka ne. Bon, alors écoutez. Klausykite, nutraukiame balsavimą. Anuliuojame balsavimą ir pradame iš naujo. Jeigu buvo. Dabar pradedame balsuoti. Iš naujo balsuojame. Viskas gerai? 41 yra per daug. Vieno. Viena kortelė per daug, tačiau jų nenaudojama. Rezultatas. Štai kas. 42 balsai gerai. Pagal mašiną vienu žaliuoju visada per daug. Balsavimo rezultatas 25 už, 17 prieš. Patvirtinta. Čia buvo trečioji dalis. Ir toliau tada 326 Naujas Filipo Lamberto pakeitimas, jis papildo 16 kompromisą. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas? Patikrinsime, bet kad nebūtų žaliųjų per daug. Balsavimas baigiamas. 21 už, 19 prieš. Susilaiko 2. Kažkokia tai paslaptis. Ką galim padaryti? Tačiau balsavimo rezultato tai nekeičia, ar ne? net jeigu vieno atmesme bus 20. Dvidešimt vienas minus vienas yra dvidešimt. Žodžio niekam nesutikiau. Reikia išspręsti šitą problemą. ten yra įdėta kortelė. Kieno ten kortelė? Ten jūsų kortelė, bet jūs nežalioji. Ok. And if, if you change chairs, for instance... Jeigu persiste kitur, pavyzdžiui. Pirmininkė, jeigu pakeiti kėdę, elektronika nepasikeičia. Bon, essayons de voir si c'est la cause. Compromis 10. 17 kompromisas, kas už? prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 336. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 18 kompromisas. 3 dalis. Pirma dalis. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Antroji dalis. Kas už? prieš, susilaiko, reikia patikrinti. Pamatysime. Ar kėdė balsuos. 38, viskas, 309. 41, 25 už, 16 prieš. Ir niekas nesuslaikė. Patikrinkime dabar pakeldami ranką. Gerai? Kas už? neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf.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 16 susilaikiusių yra? Ne. Gana įdomi situacija. Įdomi situacija. Patikriname rankas pakėlę ar mašina neklysta. Kūrybiška, ar ne? Taigi, 342. Ne, čia buvo tik tai pirma dalis. Trečioji dalis. Dabar trečioji dalis. 18 kompromisas. Kas už? Prieš. Tikriname Filipai. Jūs už ar prieš? Trečioji dalis. Iš karto balsuojame elektroniškai. Patikrinsime mašiną. 18 kompromiso trečioji dalis mašina paleista. Vėlgi mašina sutrikdyta vieno žaliojo, 25 už 17 prieš. Patvirtinta toliau. 342 Bernd Liukė, kuris negalėjo šiandien atvykti, kas už. Prieš susilaiko atmesta. 19 kompromisas vienu bloku, kas už prieš susilaiko patvirtinta. 342 bent liukė. Kas už? Prieš. Filip Lamberts pakėlė ranką du kartus. Patikrinsime iš karto. Tikriname 342 bent liukė, pradame balsavimą, balsuojame, balsuojame. balsuojame mašina durniuoja, 42, viskas 26 už, 16 prieš, susilaiko patvirtinta. 20 kompromisas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko patvirtiname, pradedame bals, patikrindame balsavimas pradedamas. Baigiame. 23 už 17 prieš 2 susilaikė patvirtinta. Tai reiškia, kad periname prie 21 kompromiso. 3 dalis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko tikriname. Pradedame balsavimą dėl antrosios dalies. Balsavimas baigiamas. 25 už 17 prieš. Ta pati dauguma niekas nesusilaikė. Patvirtinta trečioji dalis kas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Visas kompromisas patvirtintas. Toliau 364 Paul Tang. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. E, jeigu įdomu, kam Filipas Lamberas balsavo už 22 kompromisas, dvi dalis. Pirmoji, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 371 Bertlukė, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 372 372 korą. Kas už? Korą. Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. Suteikiame antrą šansą 374. Kas už? Prieš susilaiko. Ne, ne šį vakarą korą. 373 Lamberts, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 375 Tom, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas 376 Filip Lamberts, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime, pradedame balsavimą 376, kas Balsuojame. Kol kas 40 balsavo, baigiame. 22 už, 18 prieš, niekas nesusilaikė, patvirtintas. 377 už, prieš, susilaiko, ta pati dauguma, patvirtinta. 378 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 379, kas už, prieš susilaiko tą patį daugumą kaip ir anksčiau patvirtinta. 23 kompromisas, pirmoji dalis, kas už, prieš, pranešėjas prieš, tačiau jis izoliuotas. Klaida, ar ne? Filipo Lamberts įtaka, turbūt. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Toliau 24 kompromisas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad dauguma už, tačiau reikia patikrinti, pradedame balsavimą. Visi balsuoja. 41. 25 už, 16 prieš, niekas nesuslaikė, patvirtinta. Toliau 547, kaip papildantis 24 kompromisą, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Ta pati dauguma. 25 kompromisas už. Pirmoji dalis čia. Kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš susilaiko. Atrodo, kad ta pati dauguma, bet patikrinkime. Balsuokite, nes kai kas miega 308, lietai, lietai 40, na greičiau 41, 26 už, 15 prieš. Niekas nesusilaikė patvirtinti toliau. 394 atkrenta 26, kas už. 26 kompromisas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 398, kas už Danuta yra už. Į vieną. Kas prieš? Kas prieš? Kas ne EPP prieš? Susilaiko. EPP izoliuoti. Danuta E, paremta grupės, tačiau grupė izoliuota ir atmesta. 399 Sana Gomiškas už, prieš, susilauko, patikrinsime. Balsuojame. Balsuojame. Dar trūksta kelių. Baigiame. 20 už, 19 prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. 27 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Toliau 408. Du markai. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 409. Filip Lamės. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 411. Lamasur. Kas už? Kas išdrįsta būti prieš? Ha, susilaiko. Čia svarbiausias balsavimas šio vakaro. Patvirtinta. Sveikiname. 419. Fabijo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Manau, kad dauguma, bet reikia patikrinti. Balsuojame. Balsuojame. Balsuojame, balsuojame. 21 už, 19 prieš, 1 susilaikė patvirtinta. 28 kompromisas, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko EPP. Patvirtinta. Toliau. Gerai, patikrinsime antrosios dalies balsavimą. 28 kompromisas. Balsuojame. Čia dėl priedo. Baigiame. 24 už, 2 prieš, 15 susilaikė. dabar nusprendama į priedą perkelti tą dalį, kurią mums reikalavo tai padaryti žalieji. 419. Fabija ir Sveno. Balsuojame dėl jo kaip pat, dėl papildymo. Kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime iš karto. 419. Balsuojame. Balsavimas baigiamas. 21 už 19 prieš, vienas susilaikė, patvirtinta 443, tie patys autoriai, kaip priedas taip pat, kas už, prieš, susilaiko, ta pati dauguma. 444 atkrenta, 410 taip pat. Bet reikia balsuoti dėl 425 žaliųjų. Kas už? Prieš? Susilaiko? Reikia patikrinti. Labai neaišku. Balsuojame. Dar trūksta balsų. Baigiame balsavimą. Baigiame. 22 už, 19 prieš. Patvirtinta. 426 kas už. Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti, nors atrodo ta pati dauguma, bet tos rankos kilnojasi įvairiai. 426 balsuojame. Baigiame 22 už 19 prieš. Ta pati dauguma. 427. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 436. Fabijos ir Svenas. Kas už, prieš, susilaiko patvirtinsime. Balsuojame. Visi balsuojame. Baigiame. Čia kažkas negerai. 304 už, 7 prieš. Netrodo, kad aš nieko nematau. 437, kas už? Prieš. Susilaiko. Reikia patikrinti. 437 balsuojame. Baigiame. 22 už 19 prieš, 0 susilaikysiu. Toliau 446, kas už, prieš, susilaiko atmestas. 447 už, prieš susilaiko atmestas 448, reikėjo dėl balsuoti, kas už, prieš susilaiko patikrinsime 448. Balsuojame. Baigiame. 17 už, 20 prieš, 4 susilaiko atmesta. 449 Katalin. Kas už? prieš, susilaiko, atmestas. Patikrinsime 449, man atrodo, ta pati dauguma. Balsuojame, balsuojamas baigimas. 17 už, 19 prieš, 4 susilaikė, atmesta iš tikrųjų 450. Aš turiu balsuoti, ar ne? Gerai. Keturišimtai penkiasdešimtas Brian, kas už? Prieš visi, skaitant ir Marijano grupę, atmesta. Toliau 30 kompromisas, pirmoji dalis, kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis, kas už? kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. Ir dabar aš, ir aš balsuosiu. Taigi dabar balsuojame dėl 30 kompromiso antrosios dalies. Balsuojame. Gerai, viskas vyksta. 24 už, 18 prieš patvirtinta. Antroji dalis taip pat yra patvirtinta. Toliau periname prie 31 kompromiso. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuokite. EPP frakcija balsuoja prieš. 20 už 19 prieš, 3 susilaikė. Antrojo dalis patvirtinta. Taigi dabar pereiname prie 200, atsiprašau, 463 pakeitimo Silvi Guliarda Nils Torvalds pateikė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patikrinkime. 463 pakeitimas e, Silviguliar ir Nils Torvalds yra jo autoriai. Balsuokite, balsuokite. Balsavimas baigtas dabar. 19 už, 20 prieš, 3 susilaikė. Atmesta. Toliau. Anas Gomiš, 464 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 465 kas už, jis suderinamas, ankstesnių, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau, 32 kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, taip pat patvirtinta mažesnė balsų persvara, bet patvirtinta toliau. Toliau 477. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. 474. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 475. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 475. Tikriname, balsuojame. 475 pakeitimas, balsuojame. Dar vienas turėtų balsuoti, vienas narys. Taip, 21 balsavo už, 19 prieš, 2 susilaikė, patvirtinta. Toliau, 33 kompromisas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, žalieji susilaikė. A, reikėtų tuomet patikrinti balsavimo rezultatus, taigi tikriname. 33 kompromiso antroji dalis, dabar jie tikriname, balsuojame elektroniniu būdu, jeigu aš gerai supratau, aš turiu taip pat balsuoti. Balsuokite, balsuokite, Gerai, dabar rezultatas 23 už 16 prieš 3 susilaikė patvirtinta. Toliau 480 pakeitimas, kuris turėtų patvirtinti 33 kompromisą, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patikrinkime. 480 pakeitimas. Balsuokite, balsuokite, balsuokite. Laukime dar 42 balso. Gerai. 22 už 18 prieš 2 susilaikė patvirtinta. Toliau 34 kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta, antroji dalis, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Taigi dabar pereiname prie 488 pakeitimų. Siūloma išbraukti kai ką, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 489, ko pranešėjai pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. 466 atkrenta dėja. Labai apgailestavome dėl to, toliau 490, e, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 35 kompromisas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis, siūloma išbraukti žodį public, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime, man atrodo, kad aišku buvo, kokia yra buvo dauguma, bet šis žodis yra labai svarbus, taigi balsuojame. Dabar balsavimas baigtas, 24 už, 17 prieš, vienas susilaikė. Patvirtiname tai, kad palik, būtų paliktas žodis public. Toliau, 36 kompromisas, kas už, kas prieš. A, APP e frakcija prieš. 36, ar ne? Gerai, tikriname. Balsuokite, balsuokite. Balsavimas baigtas. 21 už, 17 prieš, kaip ir jis susilaikė. 36 kompromisas patvirtintas. Toliau, 37 kompromisas. Pirmoji dalis. 280 nebuvo patvirtintas, ar ne? Gerai, taigi 37 pake... E, kompromisas pirmo dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau antroji dalis, kas už, kas prieš. Patikrinkime antroji dalis, balsuojame, man atrodo, kad buvo patvirtinta, bet gal vis dėlto dėrėtų patikrinti, balsuokite. Taip, balsavimas baigtas. 20 už 19 prieš. 3 susilaikė patvirtinta vieno balso persvara. Toliau trečioji dalis, kas už, dėl titipčia, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Taigi dabar pereiname prie dvi stambios frakcijos, stambiausios frakcijos balsavo prieš. A, jūs esate susiskaldę šių klausimų. Gerai, aš ir aš taip pat, tas, nesu pasimetęs šiek tiek, gerai, ar EPP frakcija yra susiskaldžius šiuo klausimu. Gerai, tikriname, balsuojame. Gerai, tikriname, balsuojame. Balsuojame dėl trečiosios dalies, dėl 36 kompromiso trečiosios dalies. Balsuokite, balsuokite. Greičiau, greičiau. Galite būti susiskaldę, bet balsuokite. 41. Kad dabar balsavimas baigtas. 15 už, 26 prieš. Atmesta. Trečioji dalis atmesta. Taigi toliau periname prie 514. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 515. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 516. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. 517, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 518 Katalin pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime, 518 pakeitimas, balsuojame. Balsuokite, balsuokite. Balsavimas baigtas. 21, 21 atmesta. 519. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Nelabai aiškiai kelti rankas, taigi balsuojame elektroniniu būdu. Balsuokite, dabar balsavimas baigtas. 22 už, 20 prieš. Patvirtinta. 520. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Ta pati dauguma patvirtinta. 521. Gunnar Hokma. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Man atrodo, kad atmestė, bet pasitikrinkime. 521 pakeitimas. Balsuokite, balsuokite. Balsavimas baigtas. 19 už, 22 prieš ir vienas susilaikė atmesta. Toliau 522. Kas už? Tas pats autorius, kas prieš? Atmesta. 38. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau 523 pakeitimas papildo 38 kompromisą. Marko Zani, Marko Valy pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Taigi toliau pereiname prie 533 kompromis e, pakeitimo. Filip Lamberskas už, prieš. Susilaikę. EPP frakcija nelabai žino, ką daro. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu 533 pakeitimas. Tikriname. EPP frakcija turi skirtingų nuomonių, ne? Ar mes pritarėme? Aš tiesiog norėčiau sužinoti, ką man daryti. Ar man pasidalyti dvi dalis, ar ką? 22 už, 20 prieš. Niekas nesusilaikė, taigi patvirtinta. Toliau 534, kas už Socialistai neužne. Gerai, tai kas prieš? Susilaikę. Pasitikrinkime. Nes panašu, kad e, stambiose frakcijose nuomonės pasidalijo. Balsuokite, balsuokite, balsuokite. Balsuokite, visi dabar turite balsuoti. 41, 42, gerai, dabar 23 už, 18 prieš, patvirtinta. Apie apie frakciją pat, nugalėjo. 535. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Iš naujo tikriname, nes panašu, kad frakcijos įvairiai balsuoja, tai balsuokite, balsuokite, paskubėkite, balsavimas baigtas. Kitoks rezultatas - 17 už 24 prieš. Atmesta toliau. 536, kas už, kas prieš. Pasitikrinkime taip pat. 536 pakeitimas. Tas pats autorius keturius pakeitimus pateikė. Da, gerai, dabar balsavimas baigtas. 17 už 24 prieš, vienas susilaikė, atmesta. Toliau 537, kas už, kas prieš, Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Pasitikrinkime, man atrodo, kad e, rezultatas bus tas pats, bet skirtumas tarp balsų yra labai nedidelis, taigi balsuojame. 16 už 25 prieš, vienas susilaikė. Atmesta. 538, kas už Danutą pateikė šį pakeitimą, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 539 dėja buvo atsimtas autoriaus, taigi toliau perėmė prie priedų. Pirmasis priedas, techninio pobūdžio pakeitimas. Visi pritarė, ar net tam? Gerai, antrasis priedas. Dėl jo balsavimo, kiek tvirtino 28 kompromisą. Toliau trečiasis priedas. Nu, tri, 540 pakeitimas, žaliukas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Toliau 541, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau periname prie konsultuojamųjų, konsultuojamųjų dalių. 11 pakeitimas žaliųjų, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Vienuoliktasis pakeitimas. Balsuojame dabar elektroniniu būdu. Balsuokite, balsuokite, balsuokite. Paskubėkite. Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktasis toliau. Kas už? Dvyliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. Tryliktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaikė, atmesta. Keturioliktasis, kas už, tų pačių autorių, kas prieš, kas susilaikė, tas pats rezultatas, atmesta. Trisdešimt devintasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Pasitikrinkime. 21 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 už, 22 prieš, niekas nesusilaikė, atmesta. Toliau 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Mačiau, kad kai kas sudvėjojo, taigi balsuojame elektroniniu būdu. 22 pakeitimas, Danutos pakeitimas, balsuokite, paskubėkite. Greičiau, greičiau, dabar balsavimas baigtas. 18 už 24 prieš atmesta. Toliau, 40 pakeitimas, vienas blokas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau, 30 pakeitimas, Silvi Gulera Nils Torvalds pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 31 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, Pasitikrinkime. 31 pakeitimas. Balsuojame. Galite balsuoti. Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš. Vienas susilaikė. Patvirtinta. 32 pakeitimas žaliųjų. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 32 pakeitimas. Balsuokite. Balsavimas dar vyksta. Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš, vienas susilaikė. Būtina, kad vienas susilaikytų, kad būtų smagiau mums. Gerai. Patvirtinta. Toliau, 33-asis Gunnar Hockmark pateikė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime. 33-asis pakeitimas. 33-asis pakeitimas, kurio autorius yra Gunaras. Uh, Balsavimas baigtas 17 už 24 prieš, vienas susilaikė. E, nepartavėme Gunaro. Gerai, toliau 34. Žaliųjų, kas už, kas prieš. Susėdistai už, o kas prieš. Gerai, pasitikrinkime. Neaišku iš tikrųjų, kaip čia kas vyksta. Gerai, 34 pakeitimas. Balsuojame, Balsavimas baigtas. 21 už 20 e, prieš, vienas susilaikė. 35. Kas už? Kas prieš? Gerai tikriname iš, iš karto. Nes man atrodo, kad e, rezultatas bus panašus, bet užtektų, kad tik tai vienas žmogus pakeistų savo balsą, pakeistų savo nuomonę. Balsuokite, balsuokite, greitai, greičiau, greičiau. A. 21 už, 20 prieš, vienas susilaikė nuseklumas tiesiog yra stebėtinas. 36 pakeitimas tie patys autoriai. Gerai, balsuojame elektroniniu būdu iš karto. Na, tai reikėtų tikėtis, kad gausim kažkokį atlygį už visus tos pakeitimus. Na, Mes skaitome pakeitimų turinį ir nesvarbu, kas juos pateikė. Taigi balsuokite, balsuokite. Gerai, 42 dabar balsavo, 22 už, 20 prieš. Ir niekas nesusilaikė. Ir matote, tas, kuris prieš tai susilaikydavo, dabar balsavo už. Toliau, 37-asis, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Didelė balsų persvara. 41-asis kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Toliau. 42 pakeitimas. Žaliųjų. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 43 Berndlukė jį pateikė. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Atmesta. 44 pakeitimas Gunnar Hokmar. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta. Bet gerbdami Gunnar Hockmark, mes pasitikrinsime balsavimo rezultatus, bet reikia, kad visi balsuotumėt. Balsuokite, greičiau, greičiau, greičiau. Balsavimas baigtas. 17 už 24 prieš. Atmesta, kaip ir sakiau. 45-asis Filip Lambers, kas už? Kas prieš? A, panašu, kad čia vyksta kažkoks žaidimas. EPP remia žaliuosius, Taigi tai kelia įtarimų, taigi tikriname elektroniniu būdu. Balsuokite, balsuokite, greičiau, greičiau. Balsavimas baigtas. 23 už 18 prieš vienas susilaikė. Taigi 45 pakeitimas, sako pirmininkas, yra patvirtintas. 46 atkrenta. 47 kas už, kas prieš, kas susilaikė Panašu, kad vėl pasiskirsti balsai e, tarp dešiniųjų ir kairiųjų, bet tikriname dabar, pas, pažiūrėsime, kokia bus balsų persvara. Balsuokite, panašu, kad kai kas nebalsuoja dar. Dabar balsavimas baigtas. 22 už 18 prieš vieną susilaikė. Patvirtinta. 48. Analys Dots jaunoji mama patikė šį pakeitimą. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. 49. pakeitimas žaliųjų. Dar vienas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime 49 pakeitimas. Norime pasitikslinti balsavimo rezultatus, balsuokite, balsavimas baigtas. 21 už 20 prieš vieną susilaikė. Labai išmintingai čia pasielgim. Gerai, 42 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 53 pakeitimas, kuris papildo 42 kompromisą, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 53 pakeitimas. Tikriname Eli Schlein ir Linda McKevin pateikė šį pakeitimą. Balsuokite. A, dabar baigti. 23 už, 18 prieš, vienas susilaikė patvirtinta. 56 pakeitimas. Aldė pateikė, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Nu, man atrodo, kad aišku, kokia buvo dauguma, bet pasitikrinsime. Pasitikrinkime. Balsuokite, balsuokite greičiau. Dabar balsavimas baigtas. A, matote, koks rezultatas. Tai tikrai 20 už ir 21 prieš, vienas susilaikė. Atmesta 57 Danutos. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Atmesta. 58 Panas Morelį patikė. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Pasitikrinkime, man atrodo, kad už buvo balsuota, bet pasitikrinkime, 58 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuokite, balsuokite, pasamas baigtas, 22 už, 20 prieš, patvirtinta. 59 pakeitimas, kas už. 59. Kas prieš. Kas susilaikė. Pasitikrinkime. Tikriname. 59 pakeitimas. Aš net nedrįstu ištarti jo autoriaus vard, pavardės, gerdamas jį ir jo kalbą. 19 už 23 prieš atmesta. 60 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 61. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 62 pakeitimas, kas už, Danuta pati jį pateikė, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 63 pakeitimas, vėl Danutos, kas už, kas prieš, kas susilaikė, pasitikrinkime. 63 pakeitimas, 63 pakeitimas. Balsuokite, balsuokite, greičiau, greičiau. Balsavimas baigtas. 17 už 24 prieš vienas susilaikė atmesta. 64 žaliųjų, kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 65 žaliųjų, kas už, kas prieš. A, dar kartą mes matome, kad susiformavo nenatūralus alijansas. Taigi tikriname 65 pakeitimas. Balsuojame, balsuokite, greičiau, greičiau. Balsavimas baigtas. 21 už, 20 prieš. Patvirtinta. 66 buvo atsimtas, 67 žaliųjų dar vienas, kas už, kas prieš Kas susilaikė? Pasitikrinkime. Šešiasdešimt septintasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Dabar balsavimas baigtas. 23 už, 18 prieš, 1 susilaikė. Patvirtinta. 73 pakeitimas. Danutos, kas už? A, atsiprašau, jisai atkrenta. Taigi visi toliau atkrenta iki 74 pakeitimo. Žaliųjų pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Nepaisant to, kad apie, apie frakciją yra susiskaldžius, šis pakeitimas yra patvirtintas. 43 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 77 pakeitimas, jį patikė Burkhalt Balts, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pasitikrinkime. 77 pakeitimas, balsuojame. Balsuokite, balsuokite. Balsavimas baigtas. 23 už, 17 prieš, 2 susilaikė. Patvirtinta. Comme addition, donc. Euh, kaip papildymas. Dabar 83. 83, ar ne? Žaliųjų. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 543. Kas už? Prieš susilaiko tikriname 543 susiskaidimas įprastas kairių dešiniųjų, tačiau reikia išmatuoti 21 už, 20 prieš, 1 susilaikė. 84. Kas už? Atsiprašau, jis atkrenta. 2 toliau einantis atkrenta. 87. Žaliai, kas už? Prieš Taip, jis atkrenta, nes 83 buvo patvirtinęs. Atsiprašau, gerai pastebėta, grįžtame prie 85. -ojo. 44, 84 atkrenta, tačiau 85, kuris atitinka 543, turi, dėl jo reikia balsuoti, nes 83 nebuvo patvirtintas. Kas už 85? Kas prieš? Susilaiko atmestas. Dabar 87 e, žaliai, kas už, prieš, susilaiko. Dar kažkoks alijansas atsirado. 87 balsuojame. Baigiame. 23 už, 18 prieš, vienas susilaikė. Patvirtinta. 86 atkrenta, 44 kompromisas už, prieš, susilaiko patrintas. 90 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 45 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 98 ponas mano pateikė, kas už, Ponas mano, kas prieš? Susilaiko atmestas 46 kompromisas, kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 104 žaliai, kas už? Prieš. Susilaiko patikrinsime 104. Balsavimas baigiamas. 21 už, 20 prieš, 1 susilaikė. 105. Ar tas pats balsavimas, kas už, prieš, susilaiko, ar kas nors pakeitė nuomonę, ne, Balsa, rezultatas tas pats. Tai yra patvirtintas 47 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 108 žaliųjų, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas patikrinsime. Kartais balsavimas pasikeičia daugumos, balsavimas baigiamas, 23 už 19 prieš. Nedidelė dauguma. Patvirtintas 109 Poltang. Kas už? Prieš. Susilaiko patikrinsime 109. 109. Balsuojame. Baigiame. 22 už, 20 prieš patvirtintas. 110 žalieji, kas už, daug kas, kas prieš, mažiau susilaiko, patvirtintas. Kompromisas 48 sudarytas iš vieno pakeitimo. Ne, atsiprašau už daugiau. 48. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 115. Barts. Prie 48 kompromiso. Kas už? Prieš. Yra opozicija, reikia patikrinti 115. Jis papildo 48 kompromisą. Balsuojame. Balsuojame, balsuojame. Baigiame. 19 už, 22 prieš, vienas susilaikė. Nepapildo. Toliau 116 Danuta, kas už, prieš. Patikrinsime. Danuta 116. Balsavimas baigiamas. to gauna 17 balsų, 24 prieš. 111, 2 markai. Kas už? Prieš. Prie, susila, prieš. Susilaiko. Nu, patikrinkime EPP, remia FDD. Tai labai subtilu. Tikriname, tikriname, tikriname. 117. 19 už, 22 prieš, vienas susilaikė. Nepaisant mūsų pastangų, mėlyjei Markai. Be to dar reikia balsuoti dėl 118 Ester. Kas už? Atsiprašau, dar yra 119. Žaliųjų kas už, kas prieš. Susilaiko atmesta. 118. Kas už? Prieš susilaiko atmestas. 120 žalieji kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 49 kompromisas vienu bloku kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 127 žalieji kas už, prieš susilaiko tikriname 127. Pradedame. Baigiame. 20 už, 21 prieš atmestas. 128 guoja kas už, prieš susilaiko atmestas. 131 guoja kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 132 žaliųjų kas už, prieš susilaiko atmestas patvirtintas. 50 kompromisas blokų kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 139 žaliųjų kas už, prieš susilaiko atmestas. 138 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 140 žaliai kas už, prieš susilaiko patvirtintas susilaiko patvirtintas. 51 kompromisas už, prieš, EPP, EKR, reikia patikrinti. 51 kompromisas. Baigiame balsavimą. Bet yra dauguma 20, už kompromisą 25 už, 16 prieš. Patvirtinta toliau Iš karto 143. Du pranešėjo pateikė, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 144. Kas už, prieš, susilaiko, reikia patikrinti. 144. Balsuojame. Baigiame. 23 už, 18 prieš. Patvirtinta. Ir toliau š... dviejų pranešėjų 145. Kas už? PP nekra rankų. Už. Visi už. Kas prieš, iškyrus tuos, kas prieš, kas prieš, niekas, atsiprašau, susilaiko, vienas susilaikė patvirtinta. 146 destrukcinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Du pranešėjai siūlo 147, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Žalieji 149 už, prieš, susilaiko, man atrodo, kad dauguma už, bet reikia patikrinti. 149 balsuojame. Balsuojame, kai kas kalba ir nebalsuoja. Baigiame 26 už, 15 prieš, vienas susilaikė. Aš sakyčiau, kad mašina rodo, kad žaliųjų jau vienu per daug dar prieš pradedant balsuoti. Už jūsų yra kažkokia tai multinacionalinė jėga. Šimtas penkisdešimtas dviejų pranešėjų. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. 153 guvė. Kas už? prieš susilaiko. Reikia patikrinti, nes yra neįprastų alijansų. 153. Balsuojame. Baigiame. 21 už, 20 prieš, 1 susilaikė, patvirtinta 155 RDD, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Toliau 154. Aneliz. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 156. Žalėjai. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 157. FDD. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 52. Kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko Susilaiko patvirtintas 160 Bernar Manokas už, prieš, susilaiko atmestas 161 Guvė kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 162 FDD kas už, prieš, susilaiko atmestas 163 Markus Ferber kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 163 53 kompromisas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Trečias už, prieš, susilaiko patvirtintas. Galime, galime balsuoti dėl likusių pakeitimų. 4, 5, 6, 7, 8, 90 blokų. Tie patys autoriai. Blokų. Kas už? Prieš susilaiko entuziastingai už. Galtinis balsavimas vardinis. atleiskite. Prieš pateikiant balsavimo rezultatą, GUE frakcija nori žodžio. Nori paaiškinti savo balsavimą. Ačiū pirminkė. Visų pirminkė, visų pirma, norėčiau, kad protokole būtų parašyta, kad įvairių GUE Angel frakcijos vardu esame pateikę mažumos nuomonę. Ji pateikta pranešėjai ir sekretariatui. Labai atsiprašau, sako pirmininkas. Per vanš gerai. Jeigu išgirdę šią informaciją norite pakeisti savo balsavimą, galite tai padaryti. Balsavimas baigęs 25 už, 6 prieš 9 susilaikė. Pranešimas patvirtintas, sveikiname mūsų du pranešėjus. Ačiū šešėlinėms pranešėjams. Dėkuoju visiems ir visoms dalyvavusiems šiame darbe ir balsavime. Primenu. Palaukite. Posėdis dar nebaigtas. Primenu, kad pasikonsultuoti dėl Elgesio kodekso darbo grupės e, atviroje salėje iki Liepos 29 dienos. Na, o dabar posėdis baigtas. Bon. Bien.